Gerbiami kolegos, gavote abu praeito posėdžio protokolus, ar būtų kokių klausimų, panašu, kad ne, protokolus tvirtiname. Kitas darbo atvarkės punktas. Komisijos pirmininko pareiškimas ekonomikos valdymas ES ir eurozonoje bei nacionalinių biudžetų priežiūra. Sveikiname atvykus pono Baroso. Žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ekonomikos valdymas yra ypatingai svarbus aspektas ES ateičiai. Kai pirmininkas Deloras kalbėjo apie ekonomikos politikų koordinavimą, tai buvo dar 1993 metais, bet daug valstybių tuo metu tą tai idėją nepritarė. Vėliau komisija pateikė panašų pasiūlymą 2008-aisiais, kai buvo minimas ekonominės ir pinigų sąjungos dešimties metų jubiliejus, tuomet tą tai idėją irgi niekas nepritarė. Na, o dabar turime reaguoti įvairiausios klausimus, kurie kyla dėl ekonomikos valdymo. Reikia tuos klausimus spręsti ir Oli Ren, komisaras, šį klausimą taip pat jau nekartą diskutavo parlamente su jumis ir komisija yra išsakiusi savo ketinimą pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl ekonomikos valdymo stiprinimo ES ir ypatingai jo stiprinimo euro zonoje. Tikrai krizės akivaizdoje panašu, kad turime imtis tokių veiksmų. Tai yra skubos tvarkas varstytinas klausimas. Ir dabar tikrai yra sudariusios visos būtinos e, sąlygos, kad galėtumėm eiti prie tvirto gero ekonomikos valdymo ES. Komisija yra parengusi savo pasiūlymus. Jie buvo pristatyti gegužės 12 dieną. Juos gavo ir parlamentas. Taip pat jie svarstomi ir Europos tarybos atitinkamuose darbo grupėse. Komisijai tenka tik pasidžiaugti tuo, kokios pažangos jau padaryta šiuose diskusijose. Tai buvo aptarta ir per ministrų sustarimą. Būtina išlaikyti šią pažangą ir praeitą trečiadienį komisija patvirtino visą sąrašą priemonių, kurios skirtos teisėkros iniciatyvoms įgyvendinti ir tikimės, kad viskas įsigalios 2011 metais. Visi pasiūlymai kalba apie tai, kad turime elgtis konkrečiai, turime nedelsiant imtis veiksmų. E, beje, tam tikrų galimybių mums numato ir Lisabono sutartis, jie turime pasinaudoti, tikrai negalime ilgiau laukti, turime veikti nedelsiant, mūsų piliečiams, mūsų verslui reikia konkrečių veiksmų, reikia mūsų uh, veiksmų ir tų veiksmų reikia dabar. Gerbiami parlamento nariai, ekonominė krizė tikrai parodė, kokios svarbios užduotis mums tenka. Ir ekonomikos valdymas bei jo problemų sprendimas yra tik tai vienas iš būdų reaguoti į krizę. Tokia reakcija gali būti ir, ir kitokia, galime tvarkyti finansų aplinkas, taip pat galime pakeisti ir Europos finansų sistemą bei struktūrą. Ir kaip jau minėjau, e, svarbu išlaikyti jau dab, iki dabar pasiektą pažangą ir užtikrinti, kad mūsų teikiam pasiūlymai įsigaliotų 2011 metais. Tai svarbu ir tam, kad įgyvendintumėm savo įsipareigomus G20 kontekste. Uh, Labai svarbu užtikrinti finansų stabilumą per tinkamas programas ir per tinkamas priemonės. Taip pat labai svarbi yra augimo ir darbo vietų kūrimo programa, svarbu ją gyveninti per reformas ir įtraukti į Europą 2020 strategiją. Akivaizdu, kad visi tikslai turi būti realistiški, turime keisti tvarką, turime modifikuotis, turime reformuotis, turime modernizuotis, turime užtikrinti gerą ateitį mūsų piliečiams. Dabar pakalbėsiu apie valdymą. Pagrindiniai iššūkiai iki šiol buvo tokie, ar mūsų ekonomikos valdymas atitinka tuos iššūkius, kurie mums kyla, ar to valdymo pakanka. Turime visas priemonės, turime institucijas ir kol kas e, lyg ir mes gan sėkmingai atsispiriam įvairiausiom problemom, tačiau vis dėlto matome, kad yra tam tikrų spragų ir turime tas spragas užpildyti, kad ateityje išvengtumėm didesnių problemų. Noriu priminti komisijos komunikatą, kuris buvo paskelbtas gegužės 12 dieną. E, taip pat priminti ir kitą komunikatą, kuris buvo paskelbtas birželio 30 dieną. Juose buvo kalbama apie įvairiausius iniciatyvinius teisėkuros pasiūlymus, kuriuos artimiausioje ateityje ketina pateikti komisija. Be abejo, mes teikdami bet kokias iniciatyvas arba vykdydami bet kokias priemonės, tikimės glaudus bendradarbiavimo su kitom institucijom, taip pat ir su Europos parlamentu. Ir akivaizdu, kad toks darbas visuomet duoda gerų rezultatų ir tikiuosi, kad taip dirbsim ir ateityje ir kartu diskutuodami teisėkuros pasiūlymus jos greit patvirtinsim. Mūsų nuomonė, ekonomikos valdymas turi būti apibrieštas aiškiomis, griežtomis taisyklėmis. Dabartinėje sutartyje tikrai numatoma daug veiksmų laisvės, galime pagal ją tinkamai veikti ir dirbti ir aš tikiu, kad ta sutartis yra teisingas atsakas, tas, kurio mums reikia. Mums reikia griežtesnės priežiūros, griežtesnio režimo, griežtesnio, platesnio, kuris apimtų biudžeto, makroekonominę ir struktūrinę politiką. Tai turi būti griežta sistema, tačiau ji turi atsižvelgti į realybę ir pripažinti tai, kad visos valstybės narės skiriasi. Ta sistema taip pat turi aiškiai rodyti ir tą sąveiką tarp šalių, kurie egzistuoja Europos ekonomikoje. Kągi tai realiai reiškia? Visų pirma, mums reikia daugiau koordinavimo. Kaip to pasiekti? Turime dirbti kartu, užtikrinti ekonominį skaidrumą, užtikrinti eksante patikrinimus tarp valstybių narių. Juk valstybės narės turi teikti stabilumo ir konvergencijos planus bei nacionalinės programas. Ir jeigu visos tai darys tuo pat metu, dirbsime kartu, galėsime tikrinti vieni kitų pateiktas programas. Ir tai tikrai bus naudinga visom valstybėm narėm, nes jos aptarinės, diskutuos savo nacionalinius biudžetus. Antras dalykas. Reikia patikimumo. Jis gaunamas per geresnį įgyvendinimą. Tai reiškia e, tinkamų priemonių bei skatinamųjų priemonių rinkinys. Reikia stabilumo ir augimo pakto, kuris būtų tikslingas, koncentruotas ir koncentruotas ne tik į deficito kriterijus, bet ir į skolos tam tikrus aspektus. Be abejo, taip pat turi būti numatytos ir tam tikros sankcijos, bet geriausios sankcijos yra tokios, kurių net nereikia panaudoti, kurios yra gerai atgrasančios. Tad taip pat akivaizdu, kad pačios taisyklės turi būti griežtos, kad jos būtų gerbiamos, jų būtų laikomasi. Taip pat turiu pabrėžti, kad mums reikia e, geros sankcijų bei skatinamųjų priemonių sistemos. Be jų mes tikrai neįtikinsim valstybių narių, kad reikia laikytis taisyklių. Na, o jeigu jau valstybės pažeidžia taisyklės, tai jos turi žinoti, kad už tai bus nubaustos. Taip pat tai reiškia, kad sankcijos turi būti tokios, kad būtų taikomos vienodai visom valstybėm narėm. Noriu patikinti parlamentą ir pasakyti, kad komisija tikrai padarys viską jos galiuose, kad būtent taip ir būtų. Dėl finansinių sankcijų Siūloma renkti plačias finansinės sankcijas ir e, galiu pasakyti, kad ateityje visom valstybėm narėm gali kilti rizika, kad jos neteks finansavimo iš ES biudžeto, jeigu jos pažeis bendrasias taisyklės. Ir iš esmės toks principas turi tapti kvazi automatiniu principu ir be abejo reikia atsižvelgti stabilumo bei augimo paktą. Taip pat labai svarbu numatyti ir tinkamą laiką priemonėms įgyvendinti. Mes tikrai negalime laukti per daug ilgai ir tik po to taikyti sankcijas. Ne. Skatinamosios priemonės ir sankcijos turi būti derinamos, turi būti derinamas jų gyvendinimo laikas. Be abejo, galime imtis ir prevencinių veiksmų ir tokie veiksmai gali duoti gerų rezultatų, bet tam reikia disciplinos, reikia politinės valios. Dabar e, turime tam tikrus mechanizmus, kurie yra skirti imtis veiksmų tinkamu metu. Tai yra savalaikės priemonės ir tiesiog turime jas geriau taikyti. Dar vienas dalykas - mūsų priežiūra ir stebėsena. Ji neturi apsiriboti vien tik tai pinigų, fiskalinę politiką. Turime žiūrėti plačiau. Reikia priemonių, kurios padėtų identifikuoti mikroekonominius disbalansus tarp valstybių narių. Tokie disbalansai, tokie trūkumai tikrai silpnina visą ES, taip pat ir eurozoną. Reikėtų sudaryti tam tikrą e, rodiklių sąrašą, kuris padėtų mums įvertinti bendrą padėtį, taip pat apsispręsti, kokias e, taisomasias priemonės taikyti. Taip pat, aišku, reikia ir atitinkamų įgyvendinimo e, taisyklių tom jų gydomosiom priemonėm, kurias gali reikėti taikyti. Dar vienas dalykas. Reikėtų nepamiršti to, kad turim užtikrinti tolesnį augimą ES bei darbo vietų kūrimą. Apie tai kalbama Europa 2020 strategijoje. Ta strategija e, patvirtinome prieš porą savaičių ir dabar turime ją praktiškai gyvendinti ir turime užtikrinti, kad europinė politika bei nacionalinės politikos atitiktų tai, kas yra toj strategijoje ir kad skatintų ekonomikos augimą bei užtikrintų naujų darbo vietų kūrimą. Penktas dalykas. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra finansinių rinkų reguliavimas bei tokio reguliavimo skaidrumas. Visos suinteresuotos šalis turi dalyvauti užtikrinant tą skaidrumą. Noriu pabrėžti, kokios svarbios yra reformos, kurias mes vykdysime. Tos reformos labai dažnai mums padeda reaguoti į tas problemas, su kuriam susiduria mūsų bendroji valiuta. Taip pat e, tai turės įtakos, aišku, ir pasauliniai finansų rinkai Ekonominė ir finansų sąjunga turi turėti tam tikras priemonės, kurios leistų jai tinkamai veikti ir užtikrinti jos patikimumą. Tad kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra euro ateitis, valiutos ateitis, galime sakyti, kad tai taip pat yra ir Europos projekto ateitis. Tam, kad viskas vyktų sėkmingai, turime išsklaidyti bet kokias abejonės, kurios gali kilti pasaulyje ir turime užtikrinti, kad mūsų ekonomikos valdymas keičiasi, kad jis yra naujoviškas. Šiandien mes daug dėmesio skiriame ekonomikos valdymui, stabilumo augimų faktui, taip pat struktūriniam reformom. Tačiau kartais to nepakanka. Reikia modernizuotis, reikia naujų tikslų. Struktūriniai fondai, biudžeto priežiūra, reformos Visą tai numatyti Europa 2020 strategijoje. Ta strategija bus labai svarbi visai sąjungai. Tai nėra vien tik įvairių strategijų ar planų samplaika. Ne, tai yra tikra stipri strategija visai Europai ir tikrai užtikrins gerą ekonomikos valdymą. Tačiau nepamirškime sankcijų ir skatinamųjų priemonių sistemą. Prie tos sistemos kūrimo turi prisidėti ir valstybės narės, ypač tos, kurios jau patvirtino ir uh, E, įsivedė bendrą valiutą. Tos valstybės e, naudojasi bendrų gėrių, kuris vadinasi euras. Ir tikrai negalima leisti, kad kai kurios valstybės narės elgtųsi netinkamai ir tokiu būdu keltų grėsmę arba pavojų kitom valstybėm narėm. Taigi labai svarbu užtikrinti ekonominį nuoseklumą ES, taip pat labai svarbu išlaikyti ir tuos skirtumus, kurie egzistuoja tarp valstybių narių, tarp tų, kurios yra eurozonos narės ir tų, kurios dar nėra. Dabartinė situacija aiškiai rodo, kad turime elgtis ambicingai, ryštingai ir komisija siunčia aišku signalą. Mes manome, kad ES tikrai gali uh, sureaguoti į dabartinius iššūkius, gali uh, su jais kovoti, gali dirbti toliau, gali žingti į priekį, tačiau turime patvirtinti naujus pasiūlymus, naujas iniciatyvas. Tai labai svarbu mūsų ateičiai. Tai labai svarbu ir turime tai parodyti visiems savo partneriams tarptautinėje arenoje, turime parodyti, kad esam pasirengę ginti savo bendros valiutos stabilumą. Komisija pasinaudos savo iniciatyvos teisę, kad ir toliau gintų savo piliečių interesus. E, vykdysim visas užduotis, kurias privalom vykdyti ir užtikrinsim, kad mūsų pasiūlymai būtų naudingi visai Europai. Ačiū. Dziękuję, e, panie przewodniczący. Dėkoju komisijos pirmininkui. Dėkoju už tai, kad padarėte įžangą šitai bendrai diskusijai ir ačiū už ką tik tai padarytą pranešimą. Na, o dabar norėčiau kreiptis į frakcijų atstovus ir norėčiau suteikti žodį formankol žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, pirmininkė Baroso ir komisarė Rein, jūsų pasiūlymai yra tikrai labai svarbus stiprinant ekonomikos valdymą Europoje. Todėl norėčiau jūs pagirti už aktyvumą, o už tai, kad jūs veikiate, o nelaukiate, e, kas bus, e, kaip klostysis reikalai. Tad e, mūsų frakcijos vartų norėčiau jūs paremti ir norėtų, norėčiau išreikšti norą dirbti kartu, bendradarbiauti kartu ir imtis tolesnių žingsnių, kad užtikrintumėm bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių ir ES komisijos siekiant stabilesnės ekonomikos ES. EPP frakcija mano, kad tai, ką Jūs paminėjote, iš tiesų yra svarbus dalykai. Mes daug ko tikimės per ateinantį pusmetį. Tikimės, kad valstybės narės parengs savo planus ir pagerės bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Ir tokiu būdu pagerės visų mūsų konkurencingumas, bus sukurta daugiau darbo vietų mūsų piliečiams. Taip pat tikimės, kad bus imtasi priemonių, kad būtų įgyvendintas stabilumo ir augimo paktas. Tikimės, kad bus imtasi visos eilės kitų priemonių ir belieka sulaukti daugiau informacijos apie konkrečius dalykus. Olandų, Olandų e, futbolo komanda e, parodė puikius rezultatus e, futbolo čempionete ir mes jas gerbėme už žygius, o ne žodžius. Lygiai tą patį galėtumėm pasakyti ir apie komisiją. Mes jūs gerbsime už žygius, o ne žodžius. Jūs siūlote e, puikias priemonės, tačiau visos tos priemonės turi būti paverstos teisės aktais, suteikiančiais tam tikras kompetencijas valdžios institucijams. Tokiu savo pasiūlymais jūs atidarote galimybę, aš darote galimybę e, tarybai, ECOFIN tarybai e, pasiekti tam tikrų susitarimų. O kalbant apie naujų priežiūros tarybų įgaliojimus, tai mes tikimės, kad jos veiks ne tik tai savo, e, paisydama savo interesus, bet paisydama ir piliečių interesus. Ir tokiu būdu mes galėsime sukurti stabilę ateitį. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Steven Hughes. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas Baroso, komisarė Rein, manome, kad jūsų pasiūlymai yra nepakankami. Finansinio, fiskalinio stabilumo nepasieksime nesutvarkę e, užimtumo, nepadidinę užimtumo ir nesijėmė griežtesnių e, priemonių, kad užtikrintumėm augimą ir mažintumėm socialinę atskirtį. Mes nemanom, kad e, mažėjantis nedarbas ir didėjanti socialinė atskirtis yra priimtina, priimtinas dal, reiškinys šiais laikais, bet būtent tą jūs ir siūlote. Manau, kad savo pasiūlymais jūs nesuprantate e, vieno dalyko. Jūs nesuprantate e, to, kad mums reikalinga e, subalansuota politik, fiskalinė politika, kurioje būtų atsižvelgiama ir socialinį teisingumą jūs neatsižvelgėte į keletą galimybių, kurios būtent tai ir užtikrinta. Ir tikras ekonominis koordinavimas turėtų e, sudaryti sąlygas e, sudaryti arba parengti ilgalaikį ekonomikos stabilumo planą Europai. Kitas dalykas, jūs turėtumėte pasiūlyti priemonės, kaip užtikrinti fiskalinį, e, <coughs> fiskalinį solidarumą ir taip pat sukurtume darbo vietų. Jūs minėjote 2020 e, strategiją, ten yra numatyta e, daugybė e, pajamų šaltinių, kaip antai mokesčių surinkimas ir taip toliau. Bet mums reikėtų iš jūsų sulaukti, iš jūsų kaip komisijos sulaukti pasiūlymų, kaip paskirstyti, kaip palengvinti mokesčių naštą piliečiams ir kita vertus mes taip pat nematome tų pozityvių paskatų jūsų pasiūlymuose. Jūs siūlote sankcijas, bet mums reikalingos ir pozityvios e, e, paskatos. Aš tikiuosi, kad visą tai jūs atsižvelgsite ir pateiksite e, pasiūlymus rudenį. Ačiū. Dabar Aldi frakcijos pirmininkas Verhofstadt. Ačiū pirmininkė. malonu išgirsti tokius pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija. Ir jeigu galėčiau pareišti savo nuomonę, tai pasakyčiau, kad kuo greičiau tos priemonės turėtų būti įgyvendintos, kuo greičiau jos turi būti teiktos, pateik, tie pasiūlymai turi būti pateikti svarstymui tarybai ir Europos parlamentui. Juk, ap, juk visa Europos Sąjunga ir yra tam sukarta. Jūs inicijuojate teisės aktų kūrimą ir jūs esate atsakingi už pasiūlymų teikimą įvairioms institucijoms. Tačiau dėja dar lieka neatsakytų klausimų jūsų pasiūlymuose. Pavyzdžiui, kas bus atsakingas už ekonomikos valdymo politikos įgyvenimą? Ar tai bus taryba, ar tai bus e, Europos komisija, ar Europos centrinis bankas? Mes e, iš tiesų tikimės, kad e, už ekonomikos valdymą bus atsakingos ES institucijos, nes Europ... panašu, kad e, atskiros valstybės narės kai kuriais atvejais tiesiog nesugeba to padaryti. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra susijęs su stabilumo paktu. Tai, kaip jūs teisingai paminėjote, tai yra vienas E, iš elementų mes turime atsižvelgti ir į struktūrinės ES ekonomikos reformas. Jūs esate pasiūlę sankcijų, pasiūlę, taip pat pasiūlėte ir paskaitų. Norėčiau kreiptis į valstybės narės. Ar mes negalime būti šiek tiek konstruvesniais? Mes turime e, taikyti vienodas taisyklės visoms valstybėms narėms. Ir taip pat norėčiau paraginti pagalvoti apie ekonominio augimo strategiją. Mes negalime vien tik tai sakyti taip, deficitas mažėja, mes su juo kovojame, bet aš pats esu buvęs ministru, aš žinau, kaip svarbu mažinti deficitą. Bet be to mes turime užtikrinti, mes turime parengti ir ekonominio augimo politiką ir vienintelė institucija arba vienintelis e, organas, kuris tai gali padaryti, ir yra pati Europos Sąjunga. Europos Sąjungoje yra būtent ta reikiama infrastruktūra, kad būt, tokia politika būtų parengta. Tad būtent e, šiame kontekste komisija turėtų renkti e, savo pasiūlymus. Ne vien tik tai mažinti deficitą, bet taip pat pagalvoti ir apie patikimą ekonominio augimo strategiją, kad mes nepakliūtumėm į tokią situaciją, kaip pakliuvo e, Japonai, kurie patiria ekonominę stagnaciją jau ne vienerius metus. Aš manau, kad visos šitos priemonės, apie kurias jūs kalbėjote, turėjo būti jau gyvendintos. Pavyzdžiui, netgi prieš metus lygiai taip, kaip, pat, kaip padarė Amerika. Na ir galiausiai, kalbant apie finansinę priežiūrą, turime aiškiai pasakyti. Nepavyks susitarti su Europos parlamentu, jeigu valstybės narės nesu, nesutiks, e, kad būtent Europos institucijos būtų atsakingos už tam tikrus pagrindinius principus ir bei jų gyvendinimo. Kol kas valstybės narės šito vis dar nesuvokė, ponas pirmininkė bet jos turi tai suvokti, nes priešingų atveju Europos parlamentas visam tam nepritars. Dėkoju. Aš norė, nenorėčiau, nenorėjau įsiterpti į jūsų kalbą, bet ji šiek tiek per ilgai užtruko. E, dabar e, žaliųjų frakcijos vardu ponas Gygold. Ačiū už pranešimą. Manau, kad mums visiems yra aišku, kad reikia būti atsargiems. Dabar e, esame labai sudėtingoje situacijoje ir neturėtume remtis pasenusiais modeliais. E, dešinieji sako, kad e, yra biudžeto problemų, konkurencingumo problemų, o kairė sako, kad reikia susitelkti ties finansinės drausmės priemonėmis. Manau, kad tokiu būdu niekur nenueisime. E, aišku, reikia pripažinti, kad padaryta svarbi pažanga, kalbant apie biudžeto koordinavimą. Taip pat, tačiau taip pat reikia pasakyti, kad aiškiai turėtume paminėti ir pusiausviros trūkumus. Anksčiau to nebuvo įmanoma padaryti. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu valstybės narės netliks savo namų darbų, tuomet bus joms taikomos sankcijos. Tačiau vis dar yra tam tikrų aklųjų vietų, kurių neturėtų būti. E, kalbant apie ekonomikos valdymą, reikia kalbėti ir apie mokesčius. Yra per daug mokesčių konkurencijos. Tai negali tęstis ir tai reikia įvardyti aiškių pareiškimų. Be to, reikia, kad biudžeto politika būtų koordinuojama taip, kaip buvo minėta. Turime užtikrinti, kad biudžeto politika tap, nebebūtų cikliška, kad išvengtume ateities krizių. Taip pat iki šiol yra tabu viešai sakyti, kad egzistuoja šalis, kurios patiria deficitą ir šalis, kuriuose yra perviršis. To niekas dar aiškiai nepasakė taip pat kyla problemų dėl nekilnojamo turto kainų ir burbulų. Taigi, ką aš noriu pasakyti? Būkime sąžiningi ir suderinkime savo ideologiją, pamirškime ją ir pažiūrėkime į krizės priežastis. Nežiūrėkime tik vienašališkai. Piliečiai iš mūsų tikisi išsamių sprendimų ir jie jų nusipelno. Dabar E, konservatorių ir reformistų frakcijos vardu Kate Swinburne. Ačiū pirmininkė. Ekonomikos e, valdybos priežiūra ir kitos ekonominės priemonės yra labai svarbios kovojant su ekonominė krize. Ir visose šiose srityse reikia užtikrinti, kad kaip galima greičiau būtų įdėkta stipri ir atspari struktūra, kad nustatytume bendras taisyklės e, kurios reglamentuotų mūsų valstybių narių elgesį. Mums reikia pasiekti konsensuso. Rezultatas turėtų būti pilnai gyvendintas visose valstybėse narėse ir jos turėtų visiškai laikytis taisyklių. Naujosios institucijos turi būti apolitiškos ir jos turėtų sugebėti ir būti kompetitingos e, spręsti kilusias užduotis. Turime pasiūsti aišku signalą, kad naujosios siūlomos procedūros ir naujos institucijos yra būtinos ir gali pasitarnauti mūsų rinkėjams ir mūsų ekonomikoms. Dabartinė finansinė ir ekonominė krizė iš tikrųjų paskatina imtis drąsių priemonių. Europoje mes apibrėžiame sritis, kur galima užpildyti reglamentavimo spragas, taip pat padidinti rinkų ir finansinių paslaugų skaičių skaidrumą. E, daugelis sveikino naujai JAF įstatymą. Tačiau aš tam nepritariu. Manau, kad jeigu mes per ateinančias dienas ir savaitės sutarsime dėl naujos finansinės sistemos, tuomet turėsime savo Europos naują sistemą ir institucijas. Ir kai bus įdėkta ši sistema, ji turėtų užtikrinti finansų sistemos saugumą ir galėtų pasitarnauti kaip priemonė gerinanti finansinių paslaugų ir vienos bendros rinkos funkcionavimą. Tačiau mums reikia užtikrinti, kad kad bet kokios naujos institucijos veiksmingai bendradarbiautų su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Ir siektų pačios geriausios struktūros ir pačios geriausios priežiūros rezultato. Aš sveikinu komisijos e, ryštą ir manau, kad ir, nors ir pasitelkdami skirtingas priemonės e, sugebėsime išeiti iš dabartinės finansinės krizės. Ačiū. Dabar kolega Lotarbiski iš Sunėdytojų kairiųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Kai per pastarasias savaitės komisija stengiasi iš, išsaugoti eurą ir 2020 strategiją ir ėmėsi priemonių gelbėjant bankus ir uh, užkertant kelią krizės gilėjimui. Dabar sulaukėme pasiūlymų reformuoti stabilumo ir augimo paktą. Komisija siūlo tai daryti. Ir mūsų nuomonė tai yra žingsnis ne ta linkme. Kaip suprantame, nenorima keisti pakto esmės, bet sustiprinti sankcijas. Ir komisija, ir taryba e, ragina imtis didesnės kontrolės ir didesnių nuobaudų deficitą patiriančioms šalims. Tai nepasiteisino anksčiau, nepasiteisins ir dabar. E, Europos parlamento kairiai džiaugiasi, kad bent jau e, griežčiausi pasiūlymai dėl deficito šalių nebuvo patvirtinti komisijoje. Finansų rinkos reglamentą reikia kuo skubiau patvirtinti. Mes prie to taip pat prisidėsime. Piliečiai Dabar taryba turėtų imtis veiksmų, piliečiai to tikisi. Stabilumo ir augimo paktas. Numato Maastrichto tikslus ir 3 procentų skolą. Dabar ES egzistuojantis pusiausvėros trūkumas turi būti pašalintas. Taip pat stipriosios valstybės turėtų atsisakyti agresyvių eksporto strategijų. Šios šalis turėtų pagalvoti, kaip sustiprinti vidaus rinką ir skatinti augimą. Stabilumo ir augimo pakte turėtų būti numatomi kriterijai kaip skurdo ir nedarbo mažinimas. Mums reikia ne kažką stiprinti ir griežtinti, o tiesiog imtis reformų. Ačiū. Dabar ponas Godfrey Blum iš Laisvės ir demokratijos frakcijos. Pirmininkė, komis, komisarė, draugai, jeigu galėčiau į jūs taip kreiptis. Uh, Per praėjusią sesiją, pirmininkė, jūs turėjote išeiti dėl kitų susitikimų ir neišklausėte mano žodžių, nors ir turėjau ką išmintingo pasakyti. Kartais man jūsų gaila, bet kartais patys to nusipelnote. Bendros valiutos eksperimentas, kuris iš tikrųjų eksperimentas ir jis yra pasmerktas žlugti. Atsimenu ir Kembridžo universiteto profesorių 10-ame praėjusio amžiaus dešimtmetį aiškinant, kodėl pasmerktas jis buvo žlugti. Ir dabar po dešimties metų iš tikrųjų atrodo, kad jis buvo teisus. Net nesilaikėte pačių savo sukurtų taisyklių ir jūs įvedę šią bendrą valiutą apskritai atsisakėte tų savo sukurtų taisyklių. Net ir Graikija įtraukėte tai į tą eurozonos ekonomiką ir tokiu būdu dar pagreitinote eurozonos žlugimą. O tai nėra joks stebuklas. Aš visą laiką žinojau, kad taip atsitiks. Ir sakyti, kad tik dabar paaiškėjo, kad Graikija nemokėjo, iš tikrųjų būtų nesažininga. situacija buvo panaši į e, lažybas dėl arklių. Iš tikrųjų, Graikija pasielgė kvailai, nusipirkusi skolą, ją e, įdėjusi į naują įpakavimą ir pardavusi vėl. Dabar jie vėl perka bevertės obligacijas ir dar blogina situaciją. Jeigu norite išeiti iš šios e, situacijos turite liautis politiškai palaikę komercinius bankus ir atsisukti į centrinius bankus, kurie taip pat kelia problemų. Ačiū. Um, Marie... Dėkoju, Marie Le Pen. Ačiū, pirmininkė. Eurozona patiria tikrai didžiulių problemų, didžiulį nuosmukį, didžiuliai bedarbių skaičiai, nuosmukis, ta situacija tikrai prasta. Akivaizdu, kad Graikija prie to prisidėjo, kitosgi eilėje bus Ispanija, Portugalija, galbūt net Prancūzija. Kalbame apie ES harmonizavimą, tačiau iš esmės panašu, kad komisija bando mus pastumti prie bedugnės krašto ir turbūt tuo jau nustumsi tą bedugnę. Uh, Kalbama apie vienodą bendrą harmonizuotą valiutą, kuri yra įvedama, tačiau matome, kad dėl jos kyla problemų. Kaipgi yra su Ispanijos biudžeto perteklium? 2007-aisiais tas perteklius buvo tik 2 procentai, o dabar jau 17 procentų. Kaip taip gali būti? Panašu, kad dabar vykdoma politika realiai pati skatina bet kokias įvairiausias spekulacijas ir blogina situaciją. Taip kilo didžiulė krizė, didžiulis nekilnojamo turto skandalas ir krizė, bet ji išsiplėtė į visas valstybės, visi nuo to nukentėjome ir komisija lik ir bando įvesti kažkokias kontrolės priemonės, nacionalinės kontrolės priemonės, tačiau jos visiškai nepadeda. Dėkoju, komisijos pirmininkė, žodis jums, kad galėtumėte apibendrinti diskusijas. Ačiū, pabandysiu sureaguoti kai kurios klausimus. Poniai, kol galiu pasakyti ačiū už paramą. Ir mes manome, kad tai tikrai padidins stabilumo ir augimo pakto patikimumą, taip pat euro ir europinio projekto patikimumą. Manome, kad parlamentas tikrai turi būti siejamas, glaudžiai siejamas su šiom pastangom, su šiuo darbu. Per pastarę Europos ministrų tarybą aš sakiau, kad turime informuoti parlamentą apie bet kokią pažangą, kuri pasiekiama diskusijose dėl Europos finansinio valdymo ateities. Dabar reaguosiu tai, ką sakė ponas Biski bei kiti kolegos. Manau, kad, na, turėtumėt viską gerai apmastyti ir man atrodo, kad mūsų teikiamas pasiūlymas atsižvelgia į jūsų nuogastavimus. Kasgi naujo mūsų pasiūlyme? Mes sakome, kad stabilumo ir augimo paktas nėra, nėra viskas, nėra vienintelis sprendimas. Ne, sakome, kad reikia ir kitų dalykų, reikia ieškoti kitų būdų įgyvendinti tam tikras priemonės, kurios numatytos stabilumo ir augimo pakte. Taip pat reikia visą tai derinti su makroekonominėm, mikroekonominėm, tam tikrom problemom, tam tikrais neiškumais. Tad mes siūlome tokį holistinį, visą apimantį sprendimą. Nesakome, kad reikia žiūrėti vien tik į makroekonominius aspektus. Ne, reikia žiūrėti ir į augimą, reikia žiūrėti į inovacijas, į reformas ir taip toliau. Toks yra mūsų tikslas Europa 2020 kontekste. Ir taip, ponia Ferhofstadt, jūs teisus, mes daug dėmesio dabar skiriame bendrai rinkai, vidaus rinkai ir taip žinau, Mario Monti pranešimą, jis buvo pristatytas, jisai dabar irgi svarstomas ir komisija rudenį pateiks labai svarbių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl bendros rinkos akto ir spręsime visus tuos klausimus. Taigi, mūsų pasiūlymas nėra susijęs vien tik tai su rizikos ribojimu ar priežiūra. Šiandien mes konkrečiai kalbame apie ekonomikos valdymą. Bet šiame kontekste turiu pabrėžti, kad tai irgi nėra susiję vien tik su rizikos ribojimu, vien tik su rizika. Ne, turim kalbėti ir apie reformą, apie augimą. Ir turiu pasakyti, kad, na, galbūt tai yra pirmas kartas, kai taikome tokį visą apimantį išsamų požiūrį, bandom apimti įvairiausius klausimus. Prisiminkite, prieš kelis mėnesius aš pristačiau Europą 2020 strategiją. Ir tuomet buvo žmonių, kurie sakė, ne, ne, ne, jos negalima sieti su augimo ir stabilumo paktu, nes tokiu būdu tas paktas gali susilpnėti. Na, o dabar, kaip matau, visi tam pritarė, kad tikrai verta kalbėti bendrai apie visus šiuos dalykus. Tai yra, kad nepakanka kalbėti vien tik apie makro E, ekonomikos lygio aspektus, bet visiškai nekalbėti apie augimą, apie darbo vietas ir taip toliau. Nepamirškime, jau praeitie esame kalbėję apie tokius svarbius tikslus kaip užimtumas, kova su skurdu ir visi šie aspektai ir toliau išlieka svarbus. Visą tai mes ir norime įtraukti į tą Europą 2020 strategiją. Tai yra nacionalinių lygių svarbus tikslai, taip pat ir Europos lygių svarbus tikslai. Pone Ferhofštat, jūs teisus, taip, komisija turi teikti pasiūlymus ir mes tai ir darome. Ir tikrai dabar vykstančios reformos yra labai svarbios, būtent todėl komisaras Oliren taip pat e, prisideda prie viso bendro darbo. Manome, kad tikrai svarbu ieškoti bendro sutarimo, nes šis klausimas svarbus ir tai bus labai svarbus pokyčiai. E, be abejo ateis tas momentas, kai komisija turės pristatyti įsiekuros pasiūlymus ir mes tai ir padarysime. Ir būtent tokiu būdu ir dirbsime ir procesai trauksime ir parlamentą. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad šiam holistiniam procese labai svarbu ir detalumas, aiškumas. Turim kalbėti ne tik apie sankcijas, turime kalbėti, aišku, ir apie skatinamasias priemonės, taip pat atkreipti dėmesį ir į makroekonominį disbalansą. Kai kurie iš jūsų kalbėjote apie priežiūrą. Ir norėčiau priminti, kad mūsų tikslas sukurti naują instituciją, kuri pradės darbą 2011-aisiais, Tos institucijos reikia, nes kuriame naują sistemą pagal naują reformą. Belgijo, kaip pirmininkaujantį šalis, atnaujino vėl intensyves diskusijas šią temą ir akivaizdu, kad visos interesuotos šalis yra įsipareigojusios šiai diskusijai, ją tęsė, visiems dėkoju už paramą. Tačiau taip pat norėčiau jūsų paprašyti dėti kiek galima daugiau pastangų, kad per ateinančias dienas būtų pasiektas susitarimas šiuo klausimu. Žinau, kad na, panašu, kad galima pasiekti susitarimo dėl šių naujų institucijų, yra parengtas naujas kompromisinis tekstas ir džiugu, kad daroma pažangos. Taigi norėčiau, kad būtų išlaikoma ta teigiama pažanga, ta dinamika. Pone Svinburn labai teisingai pasakė, amerikiečiai paskelbė, kad yra politinis susitarimas, tačiau realiai jis dar nėra įgyvendinamas. Taip, kartais atrodo, kad amerikiečiai daugiau pasiekė negu mes, tačiau tai netiesa. Prezidentas Obama per G20 sustikimą pasakė, kad yra politinis susitarimas tarp pagrindinių partijų. Tačiau mes nežinom, ar tai tiesa ir aš manau, kad mes tikrai galime aplenkti uh, savo partnerius iš Amerikos ir tikrai galime eilinį kartą parodyti, kad esame lyderiai dėl finansinės priežiūros institucijų ir kad toj srity mes tikrai pirmaujame. Galiausiai, kai kurie iš jūsų minėjo stress testing. Žinote, kad komisija tikrai daug dėmesio skiria skaidrumui ir e, naujausių rezultatų paskelbimų dėl bankų patikrinimo. E, tikrai esu jau nekartą prašęs, kad tie rezultatai tų tyrimų ir bankų patikrinimų būtų paskelbti viešai, kad jie būtų vis, visiems viešai prieinami. E, ir ta informacija turėtų um, patikinti arba nuraminti, sakykime, investuotojus ir parodyti jiems, kokia yra bendra padėtis. Apskritai, aš tikiu bankininkystės sektoriaus atsparumu, tačiau turime nepamiršti, kad tam tikrose sritise jie gali būti ir pažeidžiami. Ir būtent tam mes atliekame tą testavimą, tuos patikrinimus banko sistemų, bandom išsiaiškinti, kokia yra ta reali padėtis, tačiau procese labai daug vaidmens, labai didelis vaidmuo tenka nacionaliniam institucijom ir europiniu lygiu buvo primtas sprendimas skelbti tokio patikrinimo rezultatus ir tas sprendimas buvo labai gerai priimtas visų mūsų partnerių ir sukėlė dar desnį pasitikėjimą mūsų sistema, taigi tie rezultatai bus paskelbti. Tad, kaip matote, dirbam keliais etapais, keliose sritise Šiandien jums pateikiau naujausius, pristačiau tiksliau naujausius pasiūlymus dėl ekonomikos valdymo, tačiau turiu pabrėžti, kad tų pasiūlymų negalima atskirti ir izoliuotai nagrinėti. Jie turi būti susijęti su mūsų bendra ekonomikos politika, su kitais pasiūlymais. Turim suprasti, kad pinigų sąjunga, izoliuota pinigų sąjunga ir pinigų politika yra nelogiška ir ją reikia sieti su kitom politikos sritim ir turim nepamiršti, kad visą tai, ką darome, turi būti mūsų piliečių naudai ir taip pat naudai tų, kas siekia atviros visuomenės ir laisvos atviros rinkos. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė Baroso, už jūsų uždėstytą požiūrį, už jūsų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, o diskusiją šio klausimu baigiame. Toliau pagal mūsų darbo atvarkę.